Okay. Gerbėjai kolegos, prašau susėsti. Okay, dear colleagues, please take your seats. Gerbėjai kolegos, prašau susėsti. Now, uh, where's the no? Uh, as uh, as uh, some of you know, kaip jums tikriausiai yra žinoma, kai kuriems iš jūsų tikriausiai yra žinoma, prieš keturias dienas mane paskyrė naujuoju Graikijos užsienio reikalų ministru. I, Dėkoju. That... Dirbti šį darbą yra įdomu dėl to, kad kai aš pirmą kartą susitikau su savo kolegomis jūsų šalių užsienio reikalų ministrais e, Luksemburgė praeitą šeštadienį, praeitą sekmadienį, niekas manęs nepasveikino, man tik tai pasakė sėkmės. I, I you... Taigi tiesiog norėjau Jums pranešti, jog išvykstu Aš pasilgsiu šio parlamento, man tikrai trūks visų mano bičiulių šiame parlamente. Manau, jog nėra geresnės vietos Europoje žmonėms, kurie aistringai yra nusiteikę ES atžvilgių. Ir atsisakindamas noriu kalbėti angliškai. Tačiau, norėdamas e, e, priminti jums, kaip skamba graikų kalba, aš siūlyčiau štai ką padaryti dabar. Kaip mes sakome už graikiškai? Iper. O kaip sakome, kas prieš? Tata. O kaip sakome, kas susilaikė? Puiku. Puiku. Taigi, Aš norėčiau, kad socialistai guja, e, sakytumėt, įper EPP ir socialistai, sakytumėt, kata. O žalieji, sakytų, apasi. Ar vis visiems viskas aišku? Gerai, pradedam. Fantastic. Fantastic. Puiku, puiku, visiems dėkoju. Pana Šulc nori dėl pasižiūrėjimo tvarkos kažką pasakyti. Herr Präsident! Pane pirmininkė. paprašiau jūsų žodžio, nes e, kolegos mane supras, jeigu savo frakcijos vardu, tačiau ir kitų kolegų vardu jums pasakyčiau, kad e, pradedate eiti tikrai labai sudėtingas pareigas, tą žinote geriau nei mes. Čia norim Jums pažadėti savo visišką paramą Jūsų naujose pareigose, nepaisant mūsų politinių pažiūrų, visi trokštame, kad ta e, graži nuostabi šalis, kurios užsienio reikalų ministrų jūs tapote, greitų laikų įveiktų savo gilę krizę. Esame solidarūs tiek su jūsų šalimi, tiek su jumis asmeniškai. Noriu pasakyti, parlamento vicepirmininkė, ponia užsienio reikalų ministrė ir paprasčiausiai Stavrusai, jūs buvote ir esate ne tik puikus kolega, praturtinės šį parlamentą. Dėkojame už e, tuos ilgus bendradarbiavimo metus šiame parlamente ir linkime Stavrosui sėkmės. Dėkuoju, gerbėjai kolegos, viso gero. Ir dabar pirmininkavimą perdodu puikiai vicepirmininkiai Dajanai Volis. Dėkuoju, mybės įsveikinti su parlamentu.